morning. We'll start gradually. The purpose of the Labas rytas, po truputį pradėkime. Šio ryto posėdžio tikslas yra išrinkti pirmininką ir keturis pirmininko pavaduotojus šio pakomitečio. Mm, kaip e, e, sėdės e, pareigas paliekantis vicepirmininkas, aš pirmininkausiu. Ar būtų frakcijų pasiūlymų? Ponas Gali. Ačiū, pirmininkė. EPP frakcijos vardu likščioliniam. Norėčiau pasiūlyti likščiolinį pirmininką Lodonžon. Dėkuoju. the nomination. Ar jūs sutinkate su pasiūlyta kandidatūra jūsų? Taip, ačiū. Jeigu yra tik tai vienas kandidatas, tai pirmininkas yra išrinkimas pritarus plojimais. You Ir dabar galite užimti savo vietą. <laughs> Mėly kolegos, visų pirma, leiskite Jums padėkoti už parodytą pasitikėjimą. Man didžiulė garbė yra toliau uh, pirmininkauti šiam pakomatičiui antroje kadencijos dalyje. Aš tikiuosi, kad mūsų darbas toliau bus vykdomas uh, ir, ir bus viskas plėtojama pagal tai, kai buvo neseniai pasiūlyta užsienio reikalų komitete. Tokiu būdu mes galėsime dar labiau sustiprinti savo poveikį, uh, savo vaidmens įgyvenimą. Man atrodo, mes turime dvigubą prioritetą. Tai yra stebėti, kaip yra vykdomos operacijos operacijos, kurias įsipareigojo vykti Europos Sąjunga, tai yra mūsų pirmas prioritetas. Antras e, prioritetas tai yra mūsų darbas kuris buvo e, ir iki šiol puikiai vykdomas pagal Kristof Lizek pranešimą, kuris didelė dauguma buvo patvirtintas Strasbūrė. E, tokiu būdu yra nutiesiamas kelias į ateitį. Aš manau, kad mes efektyviai dirbsime ir šioje srityje konstruktyviai, nuoširdžiai, kaip ir iki šiol. Dėkoju Jums už parodytą pasitikėjimą dar kartą. O dabar uh, rinksime pirmininko pavaduotojus. Visų pirma, pirmasis pirmininko pavaduotojas kokios būtų kandidatūros, ką siūlytų frakcijos. Ponas Gualtieri. Uh, uh, Aš siūlau uh, poną Mavro Nikolas kaip pirmą pirmininko pavaduotoją. Pirmininkas, ačiū. Uh, ponas Mavro Nikolas, ar būtų kitų kandidatūrų siūlymų? Ne. Ponas Mavro Nikolas, ar jūs sutinkate su jūsų kandidatūros siūlymu? Ponas Mavro Nikolas yra išrinktas pirmojų pirmininko pavaduotojų. Prašom. Nous continuons avec... Euh, Toliau renkame antrąjį pirmininko pavaduotoją kokie būtų frakcijų pasiūlymai. Gavome Aldė pranešimą, ponė Nikolai siūloma Aldė frakcijos. Ar būtų kitų kandidatūrų siūlymų ar prieštaravimų kokių? Jei ne, ponė Nikolai būtų renkama antraja pirmininko pavaduotoja. Jos nėra. Pritarėme Toliau trečiasis pirmininko pavaduotojas, e, frakcijų pasiūlymai, Roberto. Siūlau poną Paleckį. Kitų siūlymų nėra, ponas Paleckis e, sutinka kandidatūros, e, su kandidatūros siūlymu, taigi ponas Paleckis yra išrenkamas trečiuoju pirmininko pavaduotoju. enfin, quatrième... Ir ketvirtasis pirmininko pavaduotojas, ponia Galerė, siūlymai frakcijų. Lizek. Taip siūlau Krištof Lizek ketvirtuoju pirmininko pavaduotoju. Pirmininkas, jeigu kitų siūlymų nėra, ponas Lizekas sutinka, puiku, jis irgi išrenkamas ketvirtuoju pirmininko pavaduotoju. Sveikiname. Donc, euh, vous pouvez constater que galime konstatuoti, kad saugumo ir gynybo pakomitė yra didžiulis stabilumas. Manau, kad tai yra e, geras pagrindas darbai. Bien, je vous demande une interruption de séance de quelques petites. Paprašysiu porai minučių padaryti e, pertraukėlę posėdžio, kad pasiruoštumėm priimti svečius ir pradėtumėm jau um, posėdžio e, tą tikrai darbą. Uh, šiandien kalbėsime apie operacijų centrą. Mes su ponu Walter Stevens keisimės nuomonėmis, taigi porai minučių padarome pertraukėlę. Très bien, euh, chers collègues, nous allons pouvoir. Euh, Kągi, mėly kolegos, galime tęsti darbą. Norėčiau pateikti Jums šiek tiek informacijos apie mūsų veiklos rytį. Praeitų metų gruodžio 15 dieną pirmininkų suiga nusprendė, pasiremdama pamastymais išplėstinėme šio pakomitečio biure įvykusiamis diskusijomis, taip pat užsienio reikalų komiteto diskusijomis nusprendė daugiau veiklos užduočių skirti mūsų pakomitečiui, taip pat žmogaus teisų pakomitečiui. Taigi buvo nuspręsta, kad dabar mūsų pakomitetis gali renkti tris savo iniciatyvą rengiamus pranešimus vienu metu. Anksčiau turėjome tik tai e, du e, galimybę renkti, taigi mūsų e, galimybės dabar išsiplečia, mes vienu metu galime renkti tris pranešimus savo iniciatyvą. Tai yra labai svarbu ir šiandien dienos pabaigoje biuro posėdėje mes apie šios klausimus kalbėsime. Taip pat ekspertų kvota, kiek mes galime kviesti klausimus, tai yra vieta 8, dabar iš, padidinta iki 12. Taip pat uh, mes dabar jau galėsime lygiai vertus būti e, su komitetu, kad turint omenyje, kiek galėsime renkti klausimų, kiek galėsime kviesti ekspertų. Tai, aišku, reikės irgi pakoreguoti dabar mūsų ir klausimų planus, kad galėtumėm efektyviau dirbti, kad galėtumėm išplėsti savo veiklos barą sausio 23 dieną, 2012 metais, tai yra prieš dvi dienas, taryba paskyrė Patrik de Ruzier generolą um, vietoj generolo Siren. Mes nekartą keitėmės nuomonėmis su, su šiuo generolu ir generolas uh, Razija pradės uh, savo pareigas eiti metų pabaigoje. Bus karinio komiteto vadovas ir uh, po pietų mes, aišku, tęsime diskusijas ir kartu su AFET keisimės nuomonėmis su nuoji paskirtų e, e, specialiuoju įgaliotiniu Somalio pus, e, pusėsaliu Aleksandru Žondos. O dabar noriu pasveikinti ambasadorių Stevens ir generolą Vanošų gruodžio mėnesio posėdėje e, su e, kopsom ambasadoriais kalbėjome apie pasiūlymą, kuri Weimar plus taip vadinamoji, tai yra Prancūzija, Lenkija, Italija, Ispanija, ta grupė pas, iškėlė uh, ES suteikti nuolatinius planavimo pajėgumus taip pat ir karinių operacijų srityje. Žinote, kokios vyko diskusijos, pakankamai gyvos šio klausimu. Nebuvo tuo met galimybės susitarti dėl tokios struktūros įsteigimo, tačiau po to taryba pritarė e, įsteigti operacijų centrą kuris buvo įsteigtas 2007 m. sausio 1 dieną tam, kad būtų galima padėti e, planuoti e, saugumo gynybos politikos operacijas jūrų politikos rytyje, ypač prie Somalio krantų. Ir čia Aišku, operacijų centro veikla yra labai svarbus klausimas, aptariamas taryboje ir daug yra um, painiavos e, šiais klausimais, taigi labai svarbu, kad mes turime krizių valdymo ir planavimo direktorato direktorių ir es karinio štabo generalinių direktorių šiandien mūsų posėdėje. Mes galėsime visus tuos neiškumus išsiaiškinti, mes galėsime pakalbėti plačiau apie vienos saugumo gynybos politikos pla operacijų planavimą, mes kalbėsime apie talentą. Uh, kovai su um, piratavimu, atėm uh, Somalio karių apmokymui skirtų operacijų planavimą. Tai yra labai svarbu uh, Somalio pusės aliui, nes iš tikrųjų tai yra būtent ta vieta, kur dabar. Um, PSKP visas dėmesys krypsta, mes kai kas jau pažįstame šią struktūrą, kai kas dar tik susipažįsta, taigi labai svarbu būtų plačiau išgirsti apie šios struktūros veikimą. Visų pirma, panas ambasadorius Stevens krizių valdymo planavimo vardu. Euh, Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti už tai kad pakvietėte mus pateikti jums paaiškinimus, plačiau papasakoti apie mūsų darbą šiuose diskusijose. Visų pirma, žinoma, leiskite jūs pasveikinti perrinktą e, pirmininku ir norėčiau pasveikinti ir uh, pirmininko pavaduotojus uh, išrinktus, perrinktus į šios postus. Aš Taip suprantu, kad jūsų gyvenime yra daug ir kitų džiugių įvykių, taigi aš norėčiau pasveikinti ir jūs ir su tuo. All, uh... Dėl uh, operacinio centro veiklos atnaujinimo. Uh, leiskite truputį grįžti į praeitį, uh, į pirmąją gruodžio užsienio reikalų uh, ministrų tarybą, uh, kurią sudarė gynybos ministrai, uh, nusprendė atnaujinti operacinio centro veiklą. E, e, bendros saugumo ir gynybos politikos e, tikslams. Ir konkrečiai pašnekėsiu apie operacijas, kurios orientuotos į Somalio kyšulį. Taigi, šiuo tikslu SMPD buvo patikėta užduotis parengti E, apžvalgą dėl šio centro praktinio veiklos aspektų, tam, kad būtų sustiprintas veiklos efektyvumas, kad būtų pagerinta sinergetinė sąveika tarp e, įvairių e, misijų, kurios vyksta. Tai yra OTM saugumo pajėgų Somalio vyriausybės saugumo paėgų apmokymai, jūro operacijos kovos piratavimo ir taip pat gebėjimų stiprinimo misija, kuri iš esmės yra civilinio pobūdžio misija, tačiau panaudojanti taip pat ir e, karinę patirtį karinius specialistus žinias. Taigi mes parengėme dokumentą, kuris buvo pristatytas e, e, BS svarstyti prieš pat kalėdas ir BS e, gana nuodugniai išnagrinėjo e, e, šitą dokumentą. Taip pat e, buvo e, jis pertiktas svarstyti ir kariniam komitetui, kuris pateikė rekomendacijų iš karinės pusės. Ir po to mes jau prieėmė priešvadas, kad reikėtų operacinį veiklos centrą atgaivinti. Pirmą kartą nuo tada, kai jis mes buvo įsteigtas tiesiog formaliai 2004 e, e, metais. Na ir dabar mes turime kaip pagrindą tarybos išvadas, kadangi e, e, praeito pirmadienio taryba gal galia oficialiai teisino e, politinį sutarimą vėl atnaujinti šio centro veiklą, e, tuo būdu suteikdama politinį sprendimą. Taigi dabar aišku, kad valstybės narės be abejo dar turės uh, laukti parlamentinės analizės, parlamentinių patikrinimo rezultatų ir tas užims šiek tiek laiko. Taigi išsamesnių uh, detalių uh, dėl šio centro atgyvinimo uh, reikėtų tikėtis. Uh, vadinamajame tarybos sprendime, kuris turėtų būti primtas kartu su tarybos išvadomis. Šis dokumentas turėtų būti patrimtas gana greitai, nors dar tebėra svarstomas, šiuo atveju išorinių kalų taryboje. Ir e, dabar RLX sudėtyje šita procedūra tesiama, siekiama galtinai parengti tarybos sprendimą, kuris būtų grinčiamas tarybos išvadomis, e, tiek BS, tiek e, praeito pirmadienio tarybos išvadomis. Ir operacinio centro veiklos atgaivinimas turėtų būtina matytas iki uh, sausio pabaigos. Uh, šiek tiek data pastumėta į priekį, taigi maždaug iki mėnesio gal mes dar turime laiko. Mes laukiame įvairiausių valstybių narių ir tarnybų pastabų. Kol kas uh, uh, jos visos užėmė labai pragmatišką poziciją, uh, ieškodamos, ką aš pavadinčiau, pragmatiškesniais sprendimais š, š, š, šitai institucijai. Uh, institucijų dilemai. Taigi, tikimasi, kad operinis centras pradės e, atnaujinti savo veiklą pakankamai greitai ir e, jo veikla apims tiek civilinius, tiek karinius aspektus. Dabar leiskite apšvelgti e, kelis kertinius operacinio centro suaktyvinimo veiklos elementus. Šis centras atnaujinę savo veiklą turėtų teikti tiesioginę paramą, visų pirma, e, operacijų vadoms e, e, regiono jūrinių pajėgumų e, stiprinimo misijai. Žinote, viena iš tokių operacijų yra Atlanta, kuris skirta kovai su piratavimu jūroje. E, taip pat mes turime kitą operaciją, jiem e, Somalija, kur, e, kurios metu apmokomi Somalio saugumo pajėgų pareigūnai. Šią operaciją labai vertino jungtinės tautos ir čia mes bendradarbiavame su kitom veikiančiom jėgom, Afrikos Sąjunga, Uganda, taip pat jungtinėmis valstybėmis. Šitą operaciją plačiai pripažįstama, labai sėkminga. Ir dabar sukūrime pagrindą naujai misijai, regiono jūrinių pajėgumų stiprinimui, kas leistų Somalio e, kišulio zonos valstybėms stiprinti e, savo jūrinės pajėgas. Ir taip pat e, suteiktų gebėjimų Somalio netgi ne vyriausybė, bet vietinės valdžios institucijoms e, įsteigti savo tam tikras jūrų policijos pajėgas, kurios galėtų patruliuoti pakrantėse. E, taigi Somalio pakrančio apsaugos tarnybos, e, taip pat karinės pajėgos patruliuotų bendrai ir tam be abejo reikia tam tikros karinės patirties. Be abejo, tas operacinis centras tiesiogiai teiktų paramą operacijų valdymui naujai įsteigtai RMCB misijai. E, tačiau taip pat e, tai prisidėtų prie energetinės sąveikos stiprinimo tarp trijų vykstančių misijų, tai yra RMCB, Atalanta ir ITM. E, karinio personalo atstovai, kurie koordinuotų šias operacijas, e, e, būtų deleguoti operacinį centrą. Taip pat operacinėme centre mes įsteigtumėm specialinį karinės pagalbos bloką Atlantos operacijos kariniai misijai stiprinti. Ir kiekvienas elementas atitinkamai vyktų savo pareigas kiekvienai misijai, tačiau taip pat vyktų geresnė sąveika, geresnė energetika kadangi e, operacinių centrų vadovautų bendras vadovas. Taigi, tai būtų vienas iš suaktyvinto operacinio centro e, veiklos aspektų, kuris būtent užtikrintų tų gebėjimų ir pajėgumų e, sąveiką ir sinergetiką. Tai buvo numatyta sprendimo projekte, vadovą skirtų tarybą, e, teikiant kariniam komitetui. E, tai buvo siūlyta, tai bus iš šitų projekte, o paskiau nariai būtų teikiami e, valstybių narių. Dėl trukmės. Kol kas tai dar diskutuotinas dalykas, valstybės narės sutarė kad kadangi šitas centro veiklos atnaunimas siejamas su operacijomis, kuris vyksta tame regione, be abejo, jis turi būti derinamas su tų misijų trukme. Kol kas, kaip sakiau, dar e, vyksta diskusijos, nes valstybės narės sako, kad taip, joms dar reikia peržiūrėti reguliariai e, vykstančią veiklą, reikia įsiaiškinti, ar iš tikrųjų centras atlieka tai, ką jis turėtų mm, padaryti, gal galia kalbam apie tam tikrą inovaciją. Taigi, valstybės narės norėtų pasilikti peržiūros galimybę kas šešis mėnesius. Tačiau taip pat reikia E, numatyti galimybę, kad po tam tikro laikotarpio, tarkim po metų ar po dviejų metų, veiklą būtų galima pratesti. Taigi dabar centras bus suaktyvintas būtent misijų trukmei, e, tačiau numatoma galimybė, kad po metų, po dviejų metų gali būti e, atlikta peržiūra, veiklos peržiūra ir tada bus priimtas sprendimas tęsti tą veiklą ar, ar centras stabdyti. Reguliari peržiūra, mano akimis, yra svarbi, mes taip pat tai siūlėme, mes pasiūlėme kad valstybės narės tai darytų kas šešerius mėnesius. E, manau, kad gerai, kad ir karinis komitetas ir PSA, taip sakant, e, laikytų pirštą ant pulso ir stebėtų, kad viskas tikrai e, veikia taip, kaip turi veikti. Dėl to ta reguliari peržiūra numatyta kas šeši mėnesiai. Ir taip pat numatyta, kad vadovai reguliariai teiks ataskaitas kartiniam komitetui, bet taip pat ir pase. Taigi, manau, kad valstybės narės iš tikrųjų yra suinteresuotos, kad e, visa veikla būtų nukreipta tinkama linkme. Dėl finansinės sąrangos, e, iš esmės mes e, stengiamės panaudoti turimas priemonės ir panaudoti jas kaip galima efektyviau. Tai yra viena iš priežasčių, dėl ko svarbu vėlgi atnaujinti šio centro veiklą. Personalas šiam centrui bus E, paimtas iš jau turimo karinio personalo. Be abejo, gal neturime visų e, karinių specialistų, kadangi reikia taip pat pakrančių policijos. E, ir tada kai kurių specialistų mes ieškosime valstybėse narėse. Jos galės deleguoti savo atstovus į operacijų centrą ir papildyti tą, žin, tą patirtį, tas žinias, kurias mes jau turime. Be abejo, akivaizdu, kad kadangi E, dabar jau numatytas tam tikras paramos elementas, e, pavyzdžiui, Atlantos operacijoje, tai vėlgi siekiant sustiprinti energetinę sąveiką tarp įvairių e, misijų mes galbūt stiprinsime ekspertizės lygį ir be abejo darbuotojai, kurie bus deleguoti į operacinį centrą, bus finansuojami pagal mes finansavimo taisyklės, papildomus kaštus finansuosime per e, CSDB įvairių priemonių e, biudžetus, be abejo laikantis taip pat visų finansinių taisyklių. Kai kurie misijų biudžetai taip pat galbūt galės šiek tiek apmokėti už papildomus palaikomosius elementus. Akivaizdu, kad dėl finansavimo mums dar vis reikia ieškoti paties tvariausio sprendimo. Čia mes rinkomės e, vadinamai pragmatiškesnį praktinį sprendimą tam, kad e, operacinis centras galėtų pradėti atnaujintą veiklą kaip galima anksčiau, kaip prašė ministrai, bet ateityje peržiūrint, galbūt mes ieškosime e, kitų finansavimo galimybių, e, kurios būtų tvaresnės, ilgalgiškesnės. E, tam be abejo reikės tolesnių diskusijų su komisijos apie ir su kitom e, atinkam organizacijom. Pirmininkė, tuo aš tikiuosi galiu baigti kalbant e, apie operacinio centro veiklos atnaujinimą. E, kaip jau sakiau, e, pagrindinis tikslas buvo palaikyti vykdomas misijas, apjungti jų vykdomą veiklą, siekiant optimaliai panaudoti egzistuojančias struktūras. Taip pat tas turėtų labai stipriai padidinti visų Somalio kišulio regione planuojama operacijų ir vykdomų misijų sinergetinė sąveika, suderinamumą. Na ir centro vadovas turbūt prisidėtų prie to, kad tokia sinergetinė sąveika iš tikrųjų atsirastų. E, ir e, jis turės pasirūpinti, kad e, visa parama šiam trim misijom būtų labai apgalvota ir veiksminga. Ačiū. Ačiū ambasadoriui. Gal prieš suteikiant žodį generolui, aš paklausiu, gal kas nors norėtų kažko pasirauti iš komiteto komiteto narių, ponas Galeris. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponai Stevens. Politinio, politiškai aš norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi tuo, jog kalbant apie operacijų centrą, yra daroma pažangos, nors kartais galbūt sudėtingai e, tos pažangos daroma. C dabar toks sutrumpinimas. Aš manau, kad tai labai svarbu, nes reikia koordinavimo tam, kad būtų pasiekiama tos pažangos. Todėl aš labai sveikinu šį principą. Kalbant dabar apie pavadinimą ir visą tą trukmę, kiek reikia visam įsisteigimui, visai veiklai. Mm, kalbama apie vienerius metus. Na, sakykime atvirai, tai Junktinė karalystė nori, kad terminas būtų apribotas vieneriais metais. Bet e, kodėl yra iš Junktinės karalystės e, to, tokia nuomonė, čia yra parlamento kokios išlygos ar, ar kas, aš norėčiau aiškiai žinoti, kas už to slypi. Taip pat Norėčiau sužinoti, ar viskas planavimas ir valdymas turėtų būti apjungiamas, nes yra pasakyta tarybos išvadose, kad turėtų būti vienas vadovas operacijų. Tai būtų galbūt prasminga, kad šis operacijų centras turėtų būti ne kariniu štabu laikomas. Jis turėtų apjungti taip pat ir civilinius aspektus. Kodėl šis operacijų centras turėtų mm, taip dirbti? Ar nebūtų galima visko apjungti, juk tai yra viena misija, tai būtų gerai galbūt abu elementus apjungti. Aš norėčiau mm, išgirsti, kokia čia yra pozicija, nes juk mums reikia politinio sprendimo, jeigu būtų ypač kokių protestų. Ačiū, panas Gualtieri. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Mes, žinoma, sveikiname bet kokią pažangą. suteikiant ES realius pajėgumus šioje srityje. Taigi labai džiaugiuosi pažanga šioje srityje. Manau, visi turėtumėm atkreipti dėmesį į tai. Ai aišku, šios politikos rytyje gali būti gan iškraipytų tokių paradoksinių situacijų, kuomet turime štai karinį centrą, kuris siejamas su civilinėmis operacijomis. Turime laikinai centrą, kurį norime paversti nuolatiniu. Turime centrą, kuris biudžeto požiūrį yra neutralus. tačiau bus naudojamos lėšos iš civilinių operacijų ir saugumo politikos e, srities. Taigi vis tiek lėšos bus naudojamos. Taigi nėra jis visiškai biudžeto prasme neutralus. Mes aišku suprantame, kokios čia yra viso to priežastis, kodėl viską taip reikia sudėtingai daryti, tačiau vis tik tai norėtumėm išreikšti viltį, kad e, bus suformuoti realūs planavimo pajėgumai, kurie bus stabilesni ir efektyvesni. Reikia čia tam tikrų ir paaiškinimų. Pavyzdžiui, iš kiekybinio požiūrio taško gal galėtumėt pateikti e, kokių rodiklių, kokių kokių ženklų, kaip planuojama, pavyzdžiui, personalo skaičiai kokie būtų, kas būtų iš karinio, pavyzdžiui, iš karinės ryties personalo skaičiai kokie būtų, kiek žmonių būtų komandiruojami iš valstybių narių, kokie būtų apytikriai paskaičiavimai, kiek tai kainuotų ES biudžetui. Mes pasisakome už tai, kad ES biudžetas finansuotų šią veiklą, nes ir sutartie yra nustatyta, kad administracinės išlaidos dėl karinių operacijų turi būti ES apmokamos, taigi viskas yra teisinga. Tačiau gal galėtumėt pateikti kokiu tai um, paskaičiavimu, kiek tai galėtų kainuoti. Mm, teoriškai tai yra karinės operacijos, net jeigu realiai tai yra. Um, civilinės operacijos. Taigi mes norime, kad būtų visiškas skaidrumas. Taip pat norėčiau suprasti, kiek yra SCPC, kiek yra ryšiai su tuo ir kaip viskas čia susidėlioja Ir galiausiai, aišku, operacijų planavimas, viskas aišku, tačiau kaip mm, tas centras abi misijas apims, kaip personalas bus paskirstytas, kokie jūsų stat... bus santykiai su strateginio planavimo padaliniais. Si, Ačiū, panas Eiler. Um, Stevens, mich... Pone Stevens, pirmiausiai norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už gerą bendradarbiavimą. Mano biuras ruošia vadinamąjį tolesnių veiksmų planą ir Jūs mums labai padėjote. Mes per ateinantį mėnesį paskelbsime viešai informaciją apie tai, ko reikalaujame Gutierės pranešime ir e, kaip ketiname toliau veikti. Nu, turiu Jums tokį ypatingą klausimą. Jūs žinote, kad ES mes turime civilinės e, saugumo civilinės saugumo tyrimų programą ir jūs žinote, kaip vyksta diskusijos dėl šios programos. Mes komisiją raginame 2020 metams įtraukti į šią programą veiksmus. Mes galvojame nuo 1,4 iki 1,7 milijardų eurų sieks biudžetas. Mes su komisija ir taryba deramės dėl to, kad e, biudžetas būtų padidintas nuo 1,7 milijardų eurų iki virš 2 milijardų eurų. Ir ši tyrimo programa, ji yra specifinė programa, prie kurios bus prijungti kariniai pajėgumai, bet sakau labai labai atsargiai, mes galvojame, kad pusę milijardo eurų galėtumėm skirti tam. Šią programą mes plėtėme, nes tai nėra e, standartinė programa, ten yra, yra ir numatytas vadinamasis komercinis aspektas. Tad mano klausimas būtų toksai. Kiek jūs bendradarbiaujate su pramonės generaliniu direktoratu? Turiu galvoje būtent šį klausimo aspektą. Kol kas tai yra politinė programa, bet kita vertus tas komercinis aspektas reikš ir viešuosius pirkimus ir tai reikš, kad Europos sąjunga tarsi valstybėms narėms suteiks techninius pajėgumus civilinių misijų kontekste ir tie viešieji pirkimai, technikos pirkimai mm, reikštų, kad reikia bendradarbiauti su e, pramonės generaliniu direktoratu, kiek yra tai daroma ir žinoma svarbu palaikyti kontaktą su mumis, apibrėžiant programos apmatus. Dėkoju. Merci, monsieur Paleckis. Mas Paleckis. Amen. Uh, eh, about three or four years ago. Ačiū pirmininkė prieš tris ketverius metus. Uh, su pareigūnai pareiškė, kad pagrindinė grėsmė pasaulio saugumui yra klimato kaita. Taigi norėčiau paklausti jūsų. Klimato kaita ir kylantis konfliktai, krizės, kada jūsų nuomonė tai taps realybė ir kuriuose regionuose visų pirma. Ačiū. Merci, Madame Kopa. Ačiū, ponia Kopa. Thank you. Thank you, Mr. Stevens, very much. Um... Ačiū. Ačiū ponui Stevens už pasisakymą. Aš norėčiau pasiteirauti um, dėl to, ką ir kolegos sakė, kalbėjo prieš mane kaip šis operacijų centras, kuris e, be abejo yra labai svarbus žingsnis į priekį, galėtų būti siejamas su kitomis misijomis, pavyzdžiui, e, vystimosi pagalba, humanitarnė pagalba tame regione. Aš e, norėčiau paprašyti, paprašyti jūsų konkrečiau papasakoti, kaip jūs numatote tą bendradarbiavimą, ypač turint omenyje, ką kolegos paminėjo, išteklių turime mažiau, reikia todėl dirbti daug efektyviau o iššūkių pasaulyje vis daugiau ir daugiau. Taigi, kaip Jūs galvojate, kaip jūs, Jūsų darbas siesi su civilinėmis misijomis? Merci. Madame Nikolai. Ačiū, ponė Nikolai. Čia, uh, e, consider... Ačiū pirmininkė, aš irgi galvoju, kad yra labai svarbu, jog pradeda tas centras dirbti, nes Atalanta yra viena iš svarbiausių ES misijų. Uh, Aš esu tikra, kad tikrai dirbsite ne vienerius metus, aš esu tikra, kad tikrai dirbsite daug, daug metų. Mano klausimas būtų labai trumpas dėl bendradarbiavimo tarp jūsų centro ir kitų atitinkamų struktūrų dirbančių toje, tame regione ir NATO yra misija. Kaip jūs tą bendarbiavimą įsivaizduojate, kaip matote visą tai, nes tikrai reikia labai glaudžiai viską derinti ir bendarbiauti, kad sėkmingai gyventumėm uždavinius. Euh, Ambasadoriau Stevens, gal tada galėtumėt atsakyti iškeltus klausimus, o po to suteiksiu žodį ir generolui Anošą, galbūt ir jis galės papildyti atsakymus. Ačiū visų pirma, norėčiau padėkoti už jūsų susidomėjimą ir už daug iškeltų klausimų. Pradėčiau gal nuo vienos tokios svarbios gyjos, tos pagrindinės gyjos, kuri e, persipina per visas rytis, tai yra civilinis ir karinis bendradarbiavimas, nes tai yra būtent operacijų centro aktyvavimo esmė. Aišku, mes turime pateikti e, visą karinę, karinius pajėgumus, visų išmanimą, visą patyrimą, e, talantai gyvendinant. Aišku, taip pat turime ir civilinę misiją skirimo programa. Taip pat yra dirbama ir su pakrančių apsaugos tarnybomis. Operacijų centras padės tai civiliniai misijai iš karinio požio taško. Taigi, iš esmės, apjungsime karinius ir civilinius elementus ir prisidėsime prie civilinio elementų gyvendinimo. Dabar jau yra techninė misija, kurią patvirtino taryba per krizės valdymo koncepciją, kurią patvirtino ir dabar ta misija, tą operacinio planavimo elementą išplėtos iki mėnesio pabaigos. Čia dirbs ir civiliai, bet ir kariniai ekspertai. Ir ton iš karinio štabo, aišku, pasakys, kad tikrai mes tengiamės apjungti karinį ir e, civilinį e, personalą kartu. Ir Makas Robin iš komisijos, jis būtent visą tą RCB misiją ir o, e, suprojektavo, dirbs dabar regione surenks konferenciją su to regiono kai kuriamis valstybėmis, bet taip pat bus įtraukti ir komisijos atstovai, kurie labai per mes programą, pavyzdžiui, padeda viską įgyveninti. Mes, na, gal neapjungsime, bet susijęsime daugelį tų dalykų RCB misijoje. Mes dabar galės finansuoti tam tikrą įrangą, mokymo modulius ir taip toliau. Mes tengiamės užtikrinti sinergiją ir aišku, čia komisija iš ES užtikrina tą stabilumo pagrindą, tai yra labai svarbu šiai misijai, bet aišku ir su kitais partneriais labai svarbus ryšys NATO, bet ypač, kai kalbame apie pajėgumų stiprinimą regione, jungtinės tautos, UNDP, UNDC, labai svarbu policijos teisėjo apmokymos rytyje, mes plėtojame ryšius su jais, jie konkrečiai paprašė mūsų mūsų pagalbos, sustiprinant jų veiksmus. Taigi mes tengiamės suklyjuoti visus, ta, visas tas tarptautinės priemonės, um, Europos priemonės su tarptautinėmis, kad poveikiai sustiprėtų. Aš manau, kad tai yra esmė užtikrinant, kad mūsų požiūris būtų visapusiškas, išsamus. Būtent tai yra svarbiausia. Ir aš manau, kad operacijų centro aktyvavimas yra labai svarbus elementas čia, nes visų pirma, visas patyrimas, išmanimas yra mobilizuojamas, subūrimas į vieną vietą ir e, sujungiamas jis yra su e, kitų sričių e, patyrimu, išmanimu ekspertais. Mes bendarbiavame su komisija su stabilumo priemonė, e, turime veiksmų planą kovai su e, piratavimu. Mes turime Somalio pusėsalio visą strategiją, visą plačią strategiją, kuri apima visas tas misijas, visas tas priemonės, jos turi e, dėrėti visos kampanijos plane, kaip mes vadiname kariniais terminais Ir e, štabo lygmenių mes e, žengsime žingsnių į, į viršų. E, mes pradėsime visas konsultacijas, kad viskas būtų oficialu ir kad visi tie elementai būtų apjungti į visumą. Ir visas mūsų Somalio pusėlio požiūris yra būtent iliustracija uh, tarsi pavyzdys išbandymo, kaip viskas gali būti apjungta ir veikti realiame gyvenime. Aišku, kartais lengva viskas surašyti popierėje, tačiau, kad visa tai veiktų realiam gyvenime, jau sunkiau yra padaryta. Taigi tai yra kasdienis mūsų darbas. Tai tiek būtų dėl civilinio karinio bendradarbiavimo. Tai yra visako esmė. Ir čia centras šis yra, aišku, svarbus tuo, kad apjungia visus elementus. Dabar dėl pono Heller klausimo, nes, nežinau, civilinio saugumo programos iki, iki galo mes buvome pakviesti į jų konferenciją, mes dirbsime per EDA. Ir turime stiprinti tą bendarbiavimą kad taip pat ir BSGP elementai būtų įtraukti. Čia žinau, kad yra planuojama nauja konferencija ar susitikimas. E, pramonės gen, generalinis direktoratas kovo pradžioje, man atrodo, planuoja tą renginį ir mes kartu su kariniu štabu ketiname ir, irgi dalyvauti kad ir mūsų indėlis būtų, nes labai svarbu, kad visi, kas veikia toje srityje, e, užsieima tais lausmės, kad dirbtų iš vien. Taip? Um, e Atsiprašau, čia ne dėl EDA. Mes dabar rašome naują misiją šiai programai. Tai yra karinis civilinis bendradarbiavimas labai konkrečiai. Uh, nėra daugumos taryboje dėl mokslo tyrimų karinėje pusėje, tačiau dėl civilinių karinių misijų konkrečiai mūsų mintis būtų tokia, jeigu norime operacijų štabo, pavyzdžiui, gal galėtumėm skirti pinigus mokslo tyrimams ir technologijų plėtrai, bet taip pat galbūt ir iki komerciniams pirkimams mes galvojame, kad čia reikėtų tiesioginio indėlio. Tai visiškai nesusijęs su EDA. Ir mes norime, kad būtų um, tas glaudesnis bendarbiavimas ne per Europos gynybos agentūrą EDA, bet kad būtų jūsų tiesioginis įsitraukimas labiau. Uh, ačiū, ačiū už tą patikslinimą. Aš gal tada pasirūpinsiu, kad mano uh, biuras susisiektų su jūsų uh, Uh, darbuotojais ir kad mes tikrai visą tai išteiškintumėm iki galo, nes aš, aš tikrai aš, aš pritariu, kad reikėtų PSKP čia įtraukti. Dabar dėl bendrabiavimo su NATO, ponė Nikolai, manau, kad tai yra labai svarbu. Atalanta ir Ocean Shield, uh, vandenino skydas, Atalantos ir Ocean Shield. Uh, um, Vadavietės yra šalia Hanenpols ir, ir uh, Olandų kolega labai dažnai sėdi kartu, šnekasi tarpusavę. Man atrodo, jie gal turi labai nedaug, gal tik tai vieną ar du laivus likusius, bet technologijų prasme labai svarbus yra jų indėlis. Uh, Aš manau, kad operacijų centro veikla turėtų padėti ir Atalantą sujungti, ir tą Ocean Shield, vandeninų skydo operaciją sujungti, ir kitas operacijas sujungti, kurios vykdomas ne tik ES, bet ir kitų partnerių. Dabar atsakant į konkrentesnius klausimus. Skaičiai. Kiek bus tų žmonių operacijų centre? Kol kas sunku pasakyti. Viskas priklausys, aišku, nuo vadovybės poreikių. Aš tik galiu pasakyti, EUTM, kas bus operacijų centre irgi, bus du žmonės, toliau ryšių komanda Atalantai 2-3 žmonės, jau penki. Girdėjau, kad pirminėme etape tie, kas vyks į tą techninę misiją, kas renks arba C, bus 6-7 ekspertai Tai yra operacijų planavimo, aišku, etapas, o po to bus operacijos vykdymo etapas, nes yra du etapai. Tai jeigu viską suskaičiuotumėm, tai gal būtų 10-15 žmonių, bet tai būtų to, toks mm, maždaug apytikris paskaičiavimas, gali būti, kad gal bus mm, daugiau ar mažiau žmonių, žiūrime, kiek reikės tų ekspertų. Dabar kalbant apie išlaidas, uh, pirminės tos sąnaudos bus labai nedidelės, nes ekspertai, kurie dabar yra pateikti iš karinio štabo, yra, jiems yra mokama iš karinio štabo, taigi viskas jau yra. Jeigu reikės dar papildomų ekspertų, kurių dar neturime, gali būti, kad valstybės narės tai padarys. Ir tai vėlgi tada jau jos apmokės ekspertų išlaidas. Tai čia jau bus jų sprendimas, jeigu jie siūs ekspertus, jiems ir mokės. Dabar su CPCC kokie yra santykiai. Mm, dėl e, jūrų pajėgumų e, stiprinimo tai yra karinė operacija ir CPCC, aišku, yra vadovas, o toliau jau misijos dar vadovas yra, tai santykiai būtų tokie. Operacijų centras padės kariniais ekspertais tai misijai ir bus sukurta ta sinergija. Ir čia idealiai aišku, reikėtų arba C misijos e, tuos civilinius elementus taip pat įtraukti, bet iš esmės jau jie ten yra. Na taip, vienas sėdi kairiai pusėje koridoriaus, kitas dešiniai pusėje, jie tos pačiose salėse posėdžiauja, kas, kasdien sutinka. Tai iš esmės aš tai pavadinčiau um, sambuvių gyvenimų greta, kas taip galbūt gyvenimų kartu, kas užtikrina sinergiją. Tai ryšiai labai glaudus. Operacijų centras aišku, dar yra skirtas ir tom dviem karinėm misijom. Mes visi norėtumėm to platesnio planavimo, karinio civilinio planavimo institucijos ir e, operacijų centro aktyvavimas, aišku, yra labai svarbi naujovė Aišku, visi norėtų e, tokios organizacijos, tokios gal institucijos grupės, kurie užsiimtų daug platesnė, platesnių misijų planavimo, ne vien tik tai Somalio pusėsalio, bet ir daug platesnių spektrų misijų. Bet aišku, čia tikslas yra labai konkretus, yra e, padėti e, tas operacijas planuoti vykdyti, bet taip pat ir užtikrinti sinergiją. Trukmė. Kol kas dar viskas dėrybų etape Žinau, jūs paminėjote kai kurias valstybės narės, kai kurios valstybės narės vadovaujasi savo logiką, parlamentinė, neparlamentinė. Dar diskusijos tęsiasi, taigi leiskite man nekomentuoti to. Mes turime e, kažkaip kartais informacijos, kurie atrodo, kad veiks, kartais neveiks, na, dar uh, Gal reikės tos peržiūros, e, galvojant apie trukmę darbo. Manau, kad tiesiog, kadangi diskusijos dar tęsiasi, tai gal tiek. O, o kada tada bus galima perimti tas, e, tas iš, iš šiaurės operacijas ir kada operacijų centras galės tai padaryti? <laughs> no, this is not the case yet. No. Ne, ne, dar kol kas ne. Dar ne. Logika yra tokia, jis steigiamas tam, kad būtų galima padėti um, vykdyti RBC misijas. Aišku, civilinį karinį elementą ypač susijęti. Taip pat ir, aišku, uh, siejama su dviem karinėmis misijomis. Operacijų centras tokiai misijai kaip Atalanta, mes turėjome iš tikrųjų tokį, tai reikštų, kad uh, reikia į Briuselį viską perkelti, gauti pritarimą politinį labai sunku būtų tai padaryti, bet to labai daug tai kainuotų, man atrodo, visas tas perkelimas. Buvo priemonė sukurta 2003 metais, priemonė uh, visa uh, uh, tarsi centras su visais kompiuteriais, su viskuom, kad viskas būtų teisingai. Dabar yra aktyvuotas centras, galbūt ne taip, kaip buvo planuojama iš pradžių, bet jis yra aktyvuotas, jis e, pradeda darbą taip, kad padėtų įgyveninti tas misijas. Ir aišku, pasikeitė dvasia nuo 2003 metų. Dabar yra uh, didesnis dėmesys nuoseklumui, uh, visapusiškumui, tai yra labai svarbu. Dar vienas klausimas, kažkas tai kalbėjo apie tai, kad procesas labai sudėtingas. Taip tiesa, bet aš manau, kad e, valstybės narės tengiasi bendarbiauti ir rasti sprendimą, aišku, atsižvelgdamos į visas e, savo išgalių ribas. Ačiū generolui dabar žodis. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti Jūs dar kartą. It's, it's great for me to be back uh, last time. Džiaugiuosi vėl jūs matydamas. Praeitą kartą dar ne, neturėjome iš veiksmų tarnybos, o dabar es, karinis personalas priskirtas išorės tarnybai jau, išorės veiksmų tarnybai jau daugiau kaip metus. Taigi labai trumpai noriu pasakyti dėl operacinių centrų. E, Tiesąkant, e, ambasadorius Stevensas jau daug ką pasakė, e, tačiau aš galiu tai apibendrinti. Aš manau, kad tikrai puiku kad e, aukštai galiotinė rado kompromisą tarp įvairių skirtingų nuomonių. Tai ir man tas bendras pagrindas buvo tas, kad e, turime e, gerinti koordinavimą, turime veikti veiksmingiau ir remtis esamomis struktūromis. Ta iš esmės pasakė visi ir būtent tai mes ir ketiname daryti. Aš manau, kad tai labai pozityvus žingsnis. Mes turime dabar laikytis kompromisinio sustarimo ir tiesiog užtikrinti, kad jisai veiktų ir e, trys pagrindinės gairės, kurios pateikė iš esmės visos valstybės narės, atsispindė šiame sprendime. Na, o šiaip galiu tik tai pritarti viskam, ką pasakė panas Walteris Stevensas. Dėl tos temos, kurią mane prašė pasakyti, tai yra RMS e, e, veikla. Jeigu e, E, grįžčiau prie paskutinio karto, kada lankiausi šiame komitete, tai galėčiau pasakyti, kad e, dabar praėjus metams e, įsibėgėjus išorinių veiksmų tarnybos veiklai, aš matau, kad tendencijos yra labai pozityvios. Be abejo, darbas nėra toks lengvas, nes mes apjungėme skirtingų kultūrų atstovus, kurie ne visada įpratę tarpusavio bendradarbiauti, kartais naudoja skirtingas santrumpas, akronimus, tačiau vis dėlto viskas gerėja. Ir Aš taip pat e, sutinku be abejo ir su kariškiais, jie man irgi užduoda panašius klausimus, ar šis mechanizmas veikia. Aš visada atsakau, taip, jis veikia. Ir e, pliusas yra tas, kad mes galime dabar duoti atsaką, aišku, išsamą atsaką krizių valdymo iššūkiams. Na ir iš tikrųjų dabar jau galiu pasakyti, kad mes galime veikti veiksmingiau kadangi sugebėjome e, apjungti ES naudojamas instrumentus ir priemonės. CSDP e, rėmose tai koordinuoja e, ambasadorius Timensas, tačiau pagal naujas procedūras, kurias patvirtino aukštoji galiotinė, tai yra krizių valdymo platforma ir daugelis kitų. E, iš tikrųjų, ten mes galėjome tiesiog susėsti prie stalo su visų priemonių ir instrumentų atstovais, valdytojais, kurie gali būti naudingi krizių valdymui. E, man teko kalbėti su, su vyresniais pareigūnais e, dirba čia kitose srityse, pavyzdžiui, NATO klausimas ir panašiai. Ir mes dažnai aptarnėdam šios klausimus. Ir e, galiu pasakyti, kad dabar, turint šią naują sąrangą, iš tikrųjų sprendimai priimami geriau, Nesileisiu į smulkmenas, kas vyko praeitais metais, tačiau manau, kad toks teiginys, e, pavyzdžiui, tikrai pasiteisintų. Jau kalbėsime apie Pakistano potvinius, e, e, Libijos įvykius, taip pat Somalio kyšulį. Tai yra labai geras pavyzdys ir aš manau, kad kiti kalbėjusiai irgi apie tai užsiminė taip pat Bosnijoje, Hercegovinoje. Ir kalbame ne tik apie karinės operacijas arba misijas ne apie CPSS e, civilinės misijas, bet ir kitais atvejais, kada įvairios komisijos, e, įvairios institucijos yra aktyvios tiek veiksmų e, laukia, tiek Briuselėje. Ir čia iš tikrųjų mums pavyko užtikrinti didesnį veiksmingumą, nedidinant kaštų. Arba kai kuriais atvejais, net jeigu kaštai šiek tiek ir padidėjo, da, gaunamas poveikis e, padidėja keliopai daugiau. E, Na ir jeigu jums reikia kokių konkrečių pavyzdžių, aš paminėjau pavyzdžių, tačiau jeigu jūs norite konkrečių klausimų, pavyzdžiui, dėl Libijos, dėl Somalio kišulio ar panašiai, be abejo, klauskite ir aš pamėginsiu išsameu paaiškinti, kaip šis mechanizmas veikia, kaip es veikia veiksmingiau ir kaip taip pat ir karinės operacijos dėl to yra sėkmingesnės. E, kas man įdomu yra tai, kad e, ir strateginiai partneriai tai mato ir vertinam. Koordinacija vyksta įvairiuose lygiuose ir, e, pavyzdžiui, ambasadorius Stevenas taip pat e, e, yra atsakingas už šį koordinavimą. Tačiau karinės koordinacijos ligmenyje aš staiga pastebėjau, kad e, to šalis, kuris niekada anksčiau nebuvo interesuotos karinių bendradarbiavimų su ES, pradėjo su manim e, ieškoti ryšių e, ir mėginti derinti karinės operacijas. Ne dėl to, kad ES būtų stambi karinė veikėja, bet todėl, kad jie mato šio išsamaus požiūrį, išsamaus metodo pliusus, pranašumus. Ir e, jie mato, kaip karinės operacijos e, derinamos su civilinėmis priemonėmis. Na ir pavyzdžiui, JAV, kuri oficialiai e, keičia politiką link karinio bendradarbiavimo ir koordinavimo, ne, ne, ne Europos Sąjungos atžvilgių, bet su Afrikos valstybėmis. Jie taip pat e, šitai vertino, bet taip pat ir kitos valstybės, tokios kaip Kinija ar, ar kai kurios Azijos šalis, ieško naujo karinio bendradarbiavimo galimybę. <clears throat> Aš e, vaidinu dviejopą vaidmenį, e, panašiai kaip ir NATO. Tai yra, pirmiausiai, aš e, E, palaikau gynybinio štabo operacijas, tai yra vertinamas gynybos štabo e, pozicijų. Tai yra na, viena iš pagrindinių mano darbo sričių, tačiau e, kas pasikeitė, kad aš taip pat tiesiogiai atskaitingas aukštai galiotiniai. O tai reiškia, kad aš galbūt ne visada kariniam komitetui teikiu savo ataskaitas. E, E, mano ataskaitos, mano informacija dabar e, atsispindi e, dviejopose dokumentuose, kurie taip pat eina tiesiai ambasadorius Stevens arba um, um, organizacijom, kurios susijusios su tam tikrais regionais. Ir tik tai, jeigu tai yra aktualu, tada šie dokumentai pasiekia aukštą galiotinę ir karinis komitetas gali E, teikti savo rekomendacijas. Be abejo, e, ne visada tai atrodo lengvas darbas. E, man kaip kariškių be abejo kartais tenka spręsti papildomų problemų. Pavyzdžiui, jeigu norite parengti išsamų dokumentą dėl krizių valdymo, tai jūs turite suprasti, kad šitą dokumentą skaitys įvairių tipų e, auditorija, įvairių tipų adresatai, ne vien tik tai kariškiai ir reikia parengti taip, kad jis būtų suprantamas. Bet e, kita vertus tai e, vėlgi pasteisina. Kalbant apie operacijas, mano kitas vaidmuo, ieškant gynybos vado ligmens. Aš turiu irgi palaikyti ryšius su ambasadoriumi Stevensu, ieškodamas sinergetinių sąveikų galimybės, apie ką jau irgi buvom kalbėta. Turiu pasakyti, kad aš taip pat puikiai bendradarbiauju su EDA, e, kur aš galiu teikti savo kaip kariškio rekomendacijas, patirtį, pasiūlymus e, e, projektų valdymo grupiai, kurie visą tai integruoja. Taip pat e, gerai koordinuojame veiksmus su NATO, ypač su ICT. Ir labai svarbu vėlgi suprasti, kas ką daro šiame mechanizme ICT. NATO Norfolke. E, atsako už e, konkrečių operacijų reikalavimus, kurie vėliau turi būti paversti projektais, o aš kaip sariboju gynybos vado vaidmeniu. Tai yra mes kalbame apie reikalavimus operacijoms, apibendriname sukauptą patirtį, bandome iškoti ir apsvarsyti bendras pozicijas ir vėliau teikiame ED. O ED e, toliau vysto šios projektus, kas veikia puikiai. Na ir reikėtų be abejo pasakyti, kad karinio štabo personalo nemažai energijos yra nukreipta bendradarbiavimas su šiais direktoratais, tačiau kita vertus tai užtikrina sinerginę sąveiką. E, e, CMPD įvairūs projektų lyderiai yra atsakingi už projektų valdymą, tačiau aš e, pateikiu karinės rekomendacijas iš savo pozicijų. Taip pat reikėtų galbūt užsiminti šiek tiek apie tai, ką mes vadiname laisvę um, ataskaitą. Aš pilnai pritarčiau ten pateiktai analizai, kas ne visiškai buvo aišku. Tai KS karinis štabas e, turėtų padaryti toje dalyje. E, e, mes palaikome karinio komiteto veiklą jeigu jau turi kažkokiu tai klausimu, reikalauja karinės perspektyvos vertinimo, mes tai pateikėme ir, e, pavyzdžiui, praeitų metų pabaigoje mes aiškinomės, kaip, e, kokiais kriterijais vadovaujantis reikėtų atpažinti e, bendrų e, pajėgumų, bendrų išteklių panaudojimo galimybės projektuose, kas leido kas leistų gerokai staupyti sąnaudas. Ar taip pat vertiname, ar projektai atitinka ES prioritetus. Ir turime tiksliai vertinti e, pajėgumus, gebėjimus, kadangi tai yra raktas į sėkmę. E, esame valstybių narių, kurios norėtų tam tikrų gebėjimų, tam tikrų galimybių, bet pačios yra nebepajėgios tai užtikrinti. Pavyzdžiui, E, oro permetimo, pervežimo operacijos, e, satelitinis e, ryšys ir satelitinė žvalgyba. Na, vienintelis kelias, jeigu norite tokių galimybių ir aš tikrųjų daryti spaudimą, gauti šios išteklius per bendrus išteklius ir uh, Tik tai taip galima užtikrinti, kad e, valstybės galės pasinaudoti visam šiam galimybėm. Taigi mes e, mėginame įtraukti keletą veikiančiųjų šalių, e, taip pat parinkti valstybę, kurį mes į lyderio vaidmens, ir tiesąkant šiais laikais yra gana sunku E, įkalbinti valstybės narės imtis lyderio vaidmens, mes kartais darome tam tikrą spaudimą, mėginame įsikalbėti, imtis e, lyderiauti vienam ar kitam projektui ir kartais ne visada tiesiogiai susiję su ADS, e, su, su SAD yra dar iniciatyvos susijusios su mokymais, tai yra dviejų tipų iniciatyvos, kuriams reikia irgi bendros infrastruktūros, įvairių simuliatorių, bendrų išlaidų biudžeto, e, technologijų. E, taigi, tai yra irgi tam tikri projektai, kuriuos mes teikiame da, bet mums vėlgi čia reikia paprastai valstybės lyderės. Ką mes dabar darome, tai mėginame identifikuoti ir kaip tik šiandieną karinėme komitete bus kalbam būtent apie tokias iniciatyvas, todėl dabar negaliu labai išsamei, labai detaliai apie tai kalbėti. Bet akivaizdu, kad be technologinės raidos, be materialių projektų E, sunku surasti sritis, kur mes galėtumėm e, staupyti lėšų dirbdami drauge. Yra daug pavyzdžių. E, iš tikrųjų, jeigu daug valstybių dabar apribojo savo aviacijos naudojimą, ar kalbėsime apie naikintuvus, ar kalbėsime apie sraigtasparnius, ar panašiai. E, e, galima priminti, kad kitos valstybės turi šių pajėgumų ir bendradarbiaujant galima vėlgi užtikrinti sėkmingas operacijas, nebūtinai e, įsigijant techniką. Tai yra e, tos rytis, kur e, karinis štabas. E, Vidinams kariniam komitetui gali vėlgi e, išvelgti tam tikrų galimybių, kaip projektuose sutaupyti lėšų ir laiko. Uh, E, kalbant apie santykius NATO, vėlgi aš manau, kad labai svarbu yra tai, kad. Ir aš, aš dėkingas už tai, kad mes e, galime koordinuoti veiksmus su NATO neformali, neformaliame lygyje. Dėl to iš savo pusės galiu Jūs patikinti, kad iš tikrųjų pastangos nėra dubliuojamos, kuriant e, gebėjimus ir paėgumus. Bent jau tokio dubliavimo nevyksta dėl to, kad mes e, turime galimybę informuoti vieni kitus, kas ką daro ir taip pat aptarti, kas ką galėtų geriausiai padaryti. E, be abejo, negaliu garantuoti, kad visiškai nėra dubliavimo pastangų, kadangi kai kurios valstybės narės norėtų e, savo projektus įgyventi savarankiškai tiek es e, lygmenė, tiek per NATO. E, Bet tada paprastai e, tai yra tų valstybių narių pasirinkimas, bent jau e, dubliavimas vyksta ne per e, europinės struktūras, tai yra jų pačių savanoriškas kelias. Na, o šiaip jau mes palaikome diskusijas, mes padame ir valstybėm narim, kaip ir daro NATO, ir stengiamės vėlgi stiprinti, kurti jau nebe es, bet valstybių narių pajėgumus E, tam, kad valstybės narės galėtų pačios apsispręsti vėliau, kaip panaudočios pajėgumus, ar tai būtų nacionalinės reikmės, ar tai būtų europinės, ar NATO operacijos, ar panašiai. Čia aš galiu tik tai e, pritarti jūsų pranešimui, mm, jūsų ataskaitai, kur taip pat užsiminta apie e, E UTC, ES transporto komanda. Tai iš tikrųjų yra e, puikus pavyzdys, kada valstybės narės bendradarbiavo tarpusavyje. E, tokiu būdu sustiprėja bendras pajėgumas, bendri gebėjimai, tačiau valstybės narės pačios apsisprendžia, kaip, ką kur jos nori panaudoti. Kitaip sakant, pradinėme etape valstybės narės apsisprendžia. Panašus pavyzdys būtų taip pat e, Vengrijos e, oro kontrolės centras, e, kur vėlgi dalyvavo skirų valstybių narių aviacija, bet per centrą buvo sprendžiama, kada, kur kokie skrydžiai yra organizuojami. E, na ir e, gal galėčiau dar pridurti, kad dažnai šiuose diskusijose aš girdžiu, e, kalbant apie tai, kad e, kyla sunkumų tiek parlamento nariams, tiek e, e, civiliams, tiek e, kariniam personalui, kadangi jie būkštoja prarasti suverenumą. Tačiau man suverenumas pirmiausiai skamba kaip laisvė spręsti ir galimybė veikti. Nes kitaip, na, net ir kalinys gali nuspręsti, kad jis nori kažką tai padaryti, bet jeigu jis neturi galimybių veikti, tai jis to suverenumo ir neturi. Ir vienintelis būdas turėti galimybę iš tikrųjų veikti, veikti daryti kažką tai e, yra per sąveiką, per bendradarbiavimą su kitais, tai tokia atveju aš sakyčiau, kad jūs tikrai neprarandate to suverenumo, kaip tik tai jį sustiprinate. Na, o mano darbas būtų e, būtent išvelgtas iniciatyvas, kur mes galime bendradarbiauti, e, projektus, kuriuos galima būtų perduoti EDE Europos gynybos agentūrai. Ir jeigu mes randame sinergetinės sąveikos galimybių, pavyzdžiui, švietimo, mokymosi tai ar panašiai, kurie patys jau turi įdirbį, tai mums ir nereikia dublėtų pastangų, mes galime tai patikėti jiems. Na ir manau, kad tuo aš baigsiu, o dabar esu pasirinkęs sakyti į klausimus. Euh, euh. Ačiū, generolė. Sugrįšiu gal prie praktinio dalyko. Jums gal klausimą bus labiau dėl Somalio pusėsolio ir Atalantos operacijos. Tai tikrai labai svarbi tokia pavyzdinė ES karinė misija. Aišku, žinome visus politinius sunkumus, teisinius aspektus dėl piratavimo, žinome piratavimo priežastis, iš sausumos viskas kyla ir taip toliau. Mes, europiečiai, susidurėme Mm, su tai sunkumais, kad tai būtent eina kalba apie prie, turimų priemonių panaudojimą ir ta, tai, kad valstybės narės vis labiau nenori skirti savo pajėgumų, dislokuoti juos, kadangi tai kainuoja. Ir todėl sunkumas yra, kaip tą misiją toliau palaikyti, aprūpinti visų tuo, kas ją yra reikalinga tai tikrai viena iš tokių pavyzdinių e, ES operacijų, tai aš norėčiau paklausti, ar visi jūsų poreikiai čia yra patenkinti, jei ne, e, ko trūksta, ką, apie ką reikėtų galvoti ateityje, kad būtų galima tad, tikrai e, vėl visą, visas pajėgas ten sutelkti, kad pakaktų turimos jėgos ten. Ponas Galit. Um. Tam, kad mūsų veiksmai būtų veiksmingi. Pirmininkaujant Lenkijai buvo numatyta atėne mechanizmo reforma ir buvo pasiektas rezultatas. Kaip jūs jį vertinate? Ar mechanizmas pasidarė geresnis? Mes parlamente taip pat kalbėjome apie tokius dalykus kaip uh, pervežimo pajėgumus ir panašiai. Kaip situacija dabar atrodo faktiškai? Ar ji jūs tenkina? Ar jūs tenkina reformos rezultatas? Ir kitas klausimas dėl vadinamojo pooling ir sharing. Jūs kalbėjote apie penkis kriterijus, įvairius projektus, kaip kriterijai yra lyginami. Ar panašiai yra ir NATO kontekste? Galbūt, pavyzdžiui, jūs stebina, jog valstybės narės teikia paraišką NATO, o ne ES, nors galbūt projektas geriau būtų įgyvendinamas ES kontekste. Tad e, kyla klausimas dėl motivacijos. Tarsi valstybėms narėms turėtų rūpėti, jog būtų pažanga. Dėkoju. Ačiū, panas Gualtieri. Grazie, generalė. Dėkoju. Generolė, jūsų tartas žodis labai įdomus, nes, kaip jūs žinote, mes dirbame prie vadinamojo comprehensive approach koncepcijos vystimo. Mes labai norėtumėm, kad mūsų požiūris būtų visapusiškas. Ir jeigu jau mes einame šiuo keliu, jeigu ieškome sprendimų, po kurių eitų veiksmai, galvoju apie krizių valdymo platformą, kalbu apie mechanizmo sukūrimą, kuris sugeba padėti apjungti įvairius veikėjus, turiu galvoje ir apskritai krizių žydinių diagnozavimą. Kitaip tariant, jūs kalbėjote apie dinamišką procesą, kurį lydėti turėtų tam tikra politika. Tad mes norėtumėm sužinoti, ar toks požiūris, paradigma veikia praktiškai, pasiteisina. Nes tarsi mes matome tokią administracinę dinamiką, iš kurios išsirutulioja politika. Jeigu tai veikia praktiškai, labai gerai. Bet mes žinome, kad valstybės narės dažnai santurios pozicijos laikosi, kai mes kalbame apie šio proceso stiprinimą. Tad viena vertus mes matome, jog trūksta politinės valios, o kita vertus jūs kalbate apie dinamiką kuri galėtų kompensuoti politinės valios stoką. Tad kila klausimas, ar pavyks tą padaryti. Ir kitas dalykas, kaip konkrečiai veikia krizių platforma. Koks vaidmuo tenka koks vaidmuo tenka bedrai saugumo ir gynybos politikai, kaip konkrečiai vyksta darbas krizių platformos kontekste. Kaip atrodo santykiai tarp CMPD ir, paprastai tariant, tarp būtinio to kasdieninio gyvenimo, turiu galvoje krizių valdymo ir planavimo direktoratą. Taip pat ir toje situacijų sprendimo salėje ar patalpoje susitinka įvairūs veikėjai, kaip tarp jų vyksta sinergijos procesas. Taip pat norėjau pasiteirauti dėl civilinio ir karinio bendradarbiavimo su JAV. Norėčiau pasiteirauti, kokios valstybės pritarė šiam pasirinktam keliui. Dėkuoju. Vicepirmininkė Nikolai. Uh, Ačiū pirmininkė, aš noriu pabrėžti, kad toks uh, nacionalistinis požiūris yra labai svarbus, kai kalbame apie šios ties politiką. Tai yra nauji dalykai, dėje. Um, politinėme dialoge mūsų vaidmuo vis stiprėja ir dabar valstybės narės e, nori atrodyti stipresnės, labiau nacionalistiškai nusiteikusios ir yra tokia tarsi naujai besiformuojanti tokia šmėkla Europoje. Taigi e, labai svarbu, kad jūs vykdytumėte tikrai bendrą požiūrį. Turiu du klausimus. Visų pirma, dėl personalo kokybės Aš manau, kad tai yra labai svarbu, norint pasiekti mūsų tikslų, kad būtų daugia kultūrinis požiūris. Taigi, kaip visą tai organizuota jūsų personalo kontekste, kaip jūs organizuojate visą įdarbinimo procesą. Toliau žvalgyba, kitas klausimas būtų nes naujasis, naujasis kontekstas, aišku, reiškia, kad šis aspektas bus vis svarbesnis ateityje, kaip jūs visą žvalgybos elementą organizuojate. Toliau saugumas, ką jūs galvojate apie kovinės grupės? Kovinės grupės e, išlieka jautrių, sudėtingų klausimų kai kurioms valstybėms. 2012 e, metais kol kas tik tai vieną turime pozityvų pavyzdį. Taigi, kaip bus ateityje? Ačiū, generolė. Uh, these... Uh, Labai ačiū už šios klausimus. Somalio pusėsalis ir konkretus klausimas dėl Atalantos. Manau, kad Čia reikia kalbėti ne vien tik tai apie politinę valią, bet apie tiesiog gyvenimo faktus. Visi susidarėme su um, finansinėmis problemomis, finansiniais sunkumais, taigi čia žiūrime, kaip tuos finansus būtų galima optimaliai panaudoti. Ir aišku, me, mūsų laukia keliari sunkus metai visose srityse. Bet tai yra ne vien tik tai problema saugumo ir gynybos politikos srityje, tai yra problema visose uh, valdymo srityse. Ar tai būtų konkrečiai problema čia, turint omenyje, ką valstybės narės pateikia operacijoms, kaip operacijų vadovai, kaip mes galėtumėm sureaguoti, tai aišku, uh, būtų džiugu, jeigu turėtumėm daugiau. Atalanta yra didžiausias prioritetas. Čia labai svarbu kad lydimai programai nekiltų, kad lydėjimo programai nekiltų jokių problemų, buvo apie 16 jau tokių operacijų, tai ir kol kas problemų nebuvo. Taigi pagrindinis prioritetas yra uždengtas. Antras prioritetas yra užtikrinti saugumą ir saugą e, visame regione jeigu įmanoma, e, užtikrinti lydėjimo paslaugas ir kitose sritise. Pavyzdžiui, Amazon nes ES per EUTM ir TFG Mogadišų taip pat teikiame e, saugumo paslaugas ir tiesioginiai per pagalbą Amazonijai e, jūroje mes jau matome, kad saugumo vis, visas darbas yra stiprinamas su Somaliu, tą irgi įmanoma buvo padaryti. Kartais reikia galvoti apie kitus prioritetus galvoti, kad kažką reikia pavesti kitiems partneriams. Su šit mechanizmu mes labai glaudžiai dirbame su NATO, su partnerių koalicija, su kitais partneriais regione. Manau, kad čia viskas pakankamai gerai yra kiek įmanoma uždengta, galvojant apie piratų išpolius prieš komestinius laivus, pavyzdžiui, prieš dvi savaitės. Puikus buvo, pu, puikiai viskas buvo padaryta. Buvo e, piratų išpolis, bet karinis laivas, e, visus juos areštavom. Taigi ES turi galimybių vykti ir griežtesnės e, operacijas. Ir Tai reiškia, kad palyginti su praeitais metais piratų išpoliai nebe tokie sėkmingi. Statistika tikrai įdomi. daug daugiau turime nu, nutrauktų piratų išpolių. Manau, kad tikrai iki 25 procentų sumažinome piratų išpolių sėkmingumą palyginti su anais metais, su 2010 metais. Aišku, kila susirūpinimas, kad e, galbūt sunku bus e, per, per visus metus užtikrinti visus reikiamus pajėgumus, taigi yra kiek koreguojama taktika. Aš labai džiaugiuosi, kad turime sustarimą dabar kad e, jie galės naudoti ir vessel detachment pajėgumus ir autonomiškai, kad nebūtinai reikės fregatos eskorto. Dabar tos valstybės, kurios dirba irgi kartu, turi mandatą naudoti vessel detachment pajėgas ir vienam, viename laive, nebereikia fregatos ir fregata dabar gali kitus uždavinius daryti Estija ir um, Niderlandai. O VPD funkcijas dabar naudoja. Mes toliau vykdysime pakankamai brangias tas uh, jūrinės operacijas ir labai svarbu, aišku, kad regionių jūrinių pajėgumų stiprinimui būtų skirtas pakankamas dėmesys per operacijų centrą, nes jeigu mes padėsime visoms valstybėms regione sustiprinti savo uh, pakrančių apsaugos pajėgumus, bet taip pat ir policijos pajėgumus kovoti su nusikalteliais sausumoje, kad užkirstų kelią piratavimo operacijų organizavimui, tai tai bus jau didžiulis indėlis. Taigi mes turime dėmesį skirti būtent tam ir turime užtikrinti uh, pajėgumus iš tų valstybių pusės, kad nereikėtų visą laiką pasikliauti vien Atalantą. Ar aš esu patenkintas visuom tuom? Na, ne. Aš atėnės mechanizmų. Manau, kad e, Veimaro grupės buvo puikiai iniciatyva, buvo susitarimas, kad administratorius galėtų daugiau padaryti, kad būtų pagrindų susitarimai man atrodo, taip tai yra vadinama su komerciniais subjektais, organizacijomis, kurios gali užtikrinti paramą, kad mes galėtume efektyviau dirbti. Tai yra nauda. Aš asmeniškai tikiuosi, kad bus daugiau žingsnių dėta link bendro finansavimo, kad čia ir apie kovinės grupės galėčiau tą patį pasakyti, aš labai tikiuosi ir aš iš patirties pasakysiu, kad aišku daug Mm, girdėsite, argum, girdėsite argumentų prieš, bet aš manau, kad jeigu nuolat primiktinai tą patį kartoju, prašai, prašai, prašai, viskas bus susijęs ir su, su finansais atitinkamai. Jeigu kažkas skundžiasi, kad mes nepanaudojame kovinių grupių, tuo pačiu tas žmogus pasisako prieš bendrą finansavimą, bent jau prieš kovinių grupių strateginį dislokavimą. Tai visuomet bus valstybių narių, kurios e, aktyviai dirbs kovinėse grupėse ir galbūt tiesiog neturės pasirinkimo pasakyti taip, kadangi jų biudžetas yra toks, kad jos negali panaudoti kovinės grupės per e, didelius strateginius atstumus. Tai, aišku, galime sakyti, traukite tai į biudžetą, bet aš, na, galiu pasakyti, kad labai jeigu galvoja apie visą biudžetą, kiek reikia investuoti, kiek reikia personalo susamdyti, laikyti rezervę ir taip toliau, tai yra didžiulė suma šešių mėnesių laikotarpiai. Galbūt verčiau būtų panaudoti kovinę grupę. Pir pirmosios lėšos, kurios dinkstai, bus būtent tos. Jeigu nepanaudos, jeigu nedislokuoji, tai prarandi tos pinigus. Tai galima tai panaudoti kitoms, kitiems veiksmams. Uh, Tai išliks problema, aišku, jeigu nepanaudosime tos atsiveriančios galimybės dabar, tai um, gali jos nelikti. Aš tikrai galiu pasakyti, kad remiu tas valstybės, kad, kad tos yra didžiulė valstybių parama, gal viena, dvi tik tai prieš. Aš tikiuosi, kad galų gale visi supras, kokios yra svarbios priežasis, kodėl mes turime čia a, um, siekti pažangos. Dėl, tai tiek dėl atėnės ir kovinių grupių. E, tai Vienu metu turime tik vieną kovinę grupę. Aš suprantu, kokios yra priežasis, kodėl nebuvo toliau spaudimo čia kitose srityse, ne vien ES, bet taip pat ir partnerių koalicijai ir NATO buvo siekiama stiprinti pajėgumus kitoms problemams spręsti. Taigi aš, aš suprantu, aišku, kodėl reikia tai padaryti, pavyzdžiui, Afganistanas. Tuomet reikia tiesiog susitaikyti su tuo, kad, na, reikia nubrėžti prioritetus ir šiuo laikotarpiu buvo sudėtinga e, plėsti kovinės grupės. Tačiau koncepcija išlieka, jeigu mes norime toliau vykdyti ES uždavinius. Dėl pooling and sharing, dėl pajėgumų apjungimo ir pasidalymo jais ir NATO kriterijų. Uh, Um, taikymo valstybėms narėms. Čia uh, pakankamai jautrus dalykai. Čia man lengviausia būtų pasakyti, kad viskas yra valstybių narių rankose. Jos gali nuspręsti, ar, ar, ar nori ACT, ar ADA, su kuo jie nori, kad aš dirbčiau. Aš galiu paaiškinti, kokia būtų nauda Europos Sąjungai. Mm, čia ne ta dalis, ką aš daryčiau, karinis e, komitetas NATO tai galėtų padaryti, bet mes turime ir kitų valstybių, taigi turime surasti sinergijos su tomis kitomis valstybėmis taip pat. Tai yra aišku, ką mes turėtumėm daryti, glaužiai bendradarbiaudami su NATO, kad nebūtų dubliavimuose. Tačiau kokia būtų nauda, kodėl reikėtų panaudoti ES, yra tai, kad mes turime EDA. Jie turi nedidelį biudžetą, bet jie turi biudžetą technologijoms, plėtrai. Uh, jeigu tai naudinga, jie gali susijęti dalį savo biudžeto su jūsų projektu. Labai svarbu, kad EDA mandato dalis yra būtent stiprinti pramoninę bazę ES. Tai, o kas čia blogo? Jeigu norite e, stipraus karinio elemento, jums reikia ir visos e, tam skirtos ekonomikos. Ir todėl, aišku, naudinga visą tai vertinti kaip visumą. Aišku, kodėl ACT prašome, gali klausti valstybės narės. Jeigu norime um, pajėgumo technologijų dar nėra, tai reikia tas technologijas sukurti, o tai užims laiko. Jeigu norime tai padaryti greitai, tai reikia kreiptis į tą partnerį, kuris gali padėti jums tai padaryti greitai. Galbūt tuomet reikia per ACT eiti Jie palaiko glaudžius ryšius su JAV pramonė. Ir čia šiuose pareigose, ko aš pasimokiau, yra tai, kad ir JAF, ir Europos pramonė šios ryties yra labai glaudžiai susijusi. Ir į tai reikia atsižvelgti. Mes nekonkuruojame. Mums reikia savo pajėgumus išplėtoti pačiu efektyviausiu būdu. Mano toks būtų argumentas. Dėl sumažėjusios politinės valios, man atrodo, iš dalies atsakiau tai, kad tai yra lemta iš dalies finansinės krizės. Toliau teiravotės dėl krizės platformos, kaip jį veikia. Iš pradžių mes to nevadiname krizės platforma. Mes sakėme, kad tiesiog visi dirba kartu, krizės akivaizdoje, ne visuomet gerai organizuotai. Asmieta, man atrodo, suvaidino puikų vaidmenį, pasiremdama savo patirtimi. Uh, apibrėžiant visas procedūras. Ir dabar mes turime tai, ką vadiname krizės platformą. Tai turime krizės valdymo valdybą, kur visi, kas gali dirbti krizės valdymo, krizės prevencijos srityje, yra, sėdi dirba kartu Pavyzdžiui, Eko generalinis direktoratas, e, Montalinės pagalbos generalinis direktoratas ir DEFCO generalinis direktoratas iš komisijos, čia kad viskas būtų siejama su vystimosi projektais, viskas derinama tai, su tuo, kas yra vykdoma tame regione konkrečiame. Mes viską darome kartu, išanalizuojame krizę. Čia atsakyčiau į tą klausimą dėl žvalgybos, pavyzdžiui, turime du žvalgybos padalinius, civilinį, tai yra situacijų centras, ir karinį, tai yra mano Intel direktoratas, žvalgybos direktoratas, jie dirba labai glaudžiai bendarbiaudami. Ir iš tikrųjų jie sėdi viename pastate, mūsų pastate, ne kaip dvi organizacijos, uh, bet jis skirstosi savo e, darbą temomis ir geografinėmis vietovėmis, e, bendri dokumentai yra ruošiami. Ir tada savo situacijos ilgalaikį įvertinimą pateikia krizių platformoje, tada einam į, į į situacijų salę, viskas čia situacijų centras yra žvalgybos organizacija, situacijų salė yra ten, kur mes jau turime informaciją. Tai yra tokia vieta, kur e, mano Mildžio e, iniciatyva viskas, kas yra e, daroma keurą parą, ES viskas apjungiama čia ir labai efektyviai um, yra dirbama, nes labai dažnai iš tų tarnybų, kurios dirba keurą parą, gal tik vienas žmogus sėdi per naktį ar savaitgalį ir štai jie sėdi kartu, jie gali viską apriepti. Tai yra didžiulė nauda, kadangi daug efektyviau yra panaudojamas personalas. Visuomet kažkas pakelia ragelį, jeigu yra skambutis, nes visuomet yra bent pora žmonių, kokybė informacijos visuomet gerėja. Uh, Aš pateiksiu Jums vieną pavyzdį. Mano žmonės, kurie atsiskaito už misijas, pavyzdžiui, kad ES dirbo mm, pagal Atalantos įgaliojimus, mes padarėme tą ir tą. Kitas mm, toks pareigūnas sako, mes iš atvirų šaltinių e, žinome, štai ataskaita yra tokia, kad NATO dirbo irgi. Taigi, dvi skirtingos informacijos, du žmonės sėdi kartu, žiūrime tada, kai buvo iš tikrųjų e, išsiaiškinama situacija ir tikroji ataskaita pateikiama jau vadovybei. Galutinė ataskaita apie tikrą situaciją. Um, tai daug tokių gali būti pavyzdžių. Ta, situaci ta situacijos salė. Tai yra kasdienė informacija, kuri gaunama nuolat, nenutrūkstamai iš operacijų šaltinių, tikrinama su žvalgyba, galbūt yra kartais e, neteisinga informacija. Uh, ir tokiu būdu mūsų vadovai yra informuojami apie tai, kas vyksta. Ir klimato kaita, kad nepamirščiau, pirmininkė, jeigu leisite, per pirmąjį klausimų raundą buvo iškeltas šis klausimas, labai svarbus. Ne tai, kad mes galėtumėm ką nors padaryti su klimato kaita, bet kai kalbame apie saugumą ir gynybą, analizėje labai svarbi dalis yra skirta klimato kaitai. Ir mes labai stengiamės atsižvelgti, tai mes ne vieninteliai NATO taip pat savo ilgalaikėse strategijose, EDA savo planavime taip pat stengiasi atsižvelgti į tai, galvodami apie tai, kokių reikės technologijų, įrangos ir taip toliau, galvojant apie ilgalaikį laikotarpį. Mes turime galvoti, kokie bus klimato kaitos padariniai Ir po to, aišku, kyla klausimai, o ką reikš po penkerių, maksimaliai gal dešimties metų, gal netgi greičiau, pavyzdžiui, kuomet jūriniai keliai atsivers į šiaurę nuo Eurazijos, Kanados kaip pasikeis strateginis mąstymas, kaip pasikeis išteklių situacija, išteklių, kurių yra dabar mažai. Kalbame daugiausia dabar apie Afriką, bet galbūt dalį iš tų išteklių bus galima rasti tenai po ledynais, kur galbūt greitai tų ledynų nebeliks, ką reikš e, jūros lygio kilimas ir visi kiti tie dalykai, pažiūrėjau, migraciniai srautai ir taip toliau. Tokiu būdu mes atsižvelgėme į klimato kaitą. Personalo kokybė. E, visi kariškiai iš ES karinio štabo, e, taip pat ir kariniai planavimo pareigūnai iš CMPD, kritinio valdymo planavimo direktorato, civilinio karinio bendarbiavimo kontekste yra komandiruoti ir apmokami iš valstybių narių biudžeto, tačiau jie gauna ES dienpinigius, tai, kad būtų galima kompensuoti jų išlaidas susijusios su darbo ES. Ar esu patenkintas personalo kokybė? Taip, esu labai patenkintas savo personalo kokybę vienas iš trūkumų palyginti su mm, čia karinį ir civilinį variantus. Tai mm, pas mus yra rotacija kas trejus metus. Taip daroma visur mes norime, kad būtų tokia sistema, kad pradėtų visi nuo žemiausio ligmens ir nueitų iki aukščiausio ligmens, kad žinotų aukščiausias ligmuo, ką reiškia jo priimtas sprendimas žemiausiam lygmeniu ir taip toliau. Rotacija yra kas trejus metus. Kartais dėl to sunku užtikrinti testinumą, nes tai reiškia, kad kiekvienais metais trešdalis personalo pasikeičia. Dauguma yra įpratę dirbti su NATO, uh, daug kas JAF yra pakankamai jauni pareigūnai, taigi gal kartais nu, neturi darbo patirties e, tarp ES ir NATO. Labai svarbu, kad viskas būtų aišku, kad nebūtų jokio dubliavimosi. Ir dabar kaip kariškiai čia atrodo e, e, civilinių struktūrų kontekste. Žinoma, jos reikia apmokyti, vis, kad vis subtilumus žinotų, o tam reikia laiko. Pirmininkė, tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Permitė, madame Kronbergės. Ačiū dar ponia Kronberg norėjo pasisakyti, o po to dar ambasadoriui Steven suteiksiu žodį. Like you... Ačiū. Norėjau paklausti. Po Libijos operacijos vyko daug diskusijų dėl Europos pajėgumų, gebėjimų, kad mes negalime padaryti to, nesugebėme no. Taigi, e, ko pasimokėme iš Libijos atveju? ir ar tokio tipo operacijas galėtumėm vykdyti per bendros gynybos ir saugumo politikos misijas. Taip pat e, buvo e, užsiminta apie kovinių grupių e, organizavimą. Ir man buvo smalsu iš tikrųjų išgirsti, kad prieš viską tokios grupės nebuvo kuriamas, buvo lėšų stoka. Vėlgi, nuolat girdisi diskusijų, ar kovinės grupės nebus panaudotos tik todėl, kad jos buvo sukurtos. E, mano pozicija visada buvo tokia, kad e, tų kovinių grupių pliusas yra tas, kad jų nereiks panaudoti. Kitaip sakant, jie sukūrus tarsi vykdom atgrasimo politiką ir e, būtent dėl to jų gali netekti panaudoti realiam gyvenime. Taigi, ar e, iš tikrųjų to kovinių grupių kūrimas buvo e, sustabdytas dėl to, kad e, trūko lėšų? Libijos e, klausimas tikrai įdomi patirtis, mes galėsime gal ir vėliau tos klausimus aptarti. Generolė, ar jūs norėtumėt e, porą žodžių dar tarti paskui ambasadorius Stevens? Well. Labai ačiū už šį klausimą, tai suteikia man galimybę tarti keltą žodžių dėl Libijos. Iš tikrųjų, mes pasimokėme. Dabar e, kaip tik tai analizuojame ir e, tas pamokas, kurias buvo e, sprendimų priimimų e, lygmenyje, bet taip pat ir valstybių narių veiksmų lygmenyje. Na, mes visuomet tai bandome daryti. Tai yra normali praktika. Galiu pasakyti, kad, sakant, mes sėkmingai palyginti sėkmingai evakavome e, es piliečius iš Libijos. Kaip jūs žinote, buvo išvežta iš Libijos maždaug 7000 es piliečių. E, Ta darba atliko valstybės narės, kaip paprastai ir vyksta, e, padedant koordinaciniai grupiai. Tačiau būtent dėl to tokio išsamaus integruoto požiūrio mes gebėjome surinkti informaciją, kur yra es piliečiai kadangi šitą informaciją buvo įvairiose es vietose. Ir reikėtų padėkoti mūsų personalui, kurie iš tikrųjų apibendrino, surinko visą tą informaciją ir daug civilių buvo sėkmingai evakuota, būtent panaudojant karinės priemonės, tai apie 4200 žmonių buvo išvežta per panaudojant karinę techniką. Taigi mes tikrai pasimokėme šios patirties ir patirtis buvo tikrai gera. Kitas dalykas buvo bendradarbiant su AKOM e, pabėgėlių problemų sprendimas. Panaudojant karinę aviaciją mes e, išvežėme dalį e, pabėgėlių, kada jų susikopė per daug ir tiesiog Tunisas nebegalėjo priimti tokių srautų. E, Taigi, vėlgi, tokiais atvejais, e, kada tik tai kreipiesi į kurią nors valstybę narį, klausdamas, ar jos neapsimtų tos transportavimo operacijos, iš tikrųjų nesunku rasti tokią savanorę valstybę narį ir praktiškai per 48 valandas mes sugebėjom visą organizuoti. E, kitas dalykas, ką jūs e, palėtėte ir galbūt tai būtų daugiau NATO išvados, NATO pamokos, o ne mūsų dėl pačių karinių operacijų. Tai jų išvada iš tikrųjų buvo ta, kad Europa viena šiuo atveju nebūtų turbūt susidarojusi e, taip paprastai, mums reikėjo JAV, e, nes JAV turi tam tikrų pajėgumų, kurių mes neturime arba turime nepakankamai. Tai yra uh, oro žvalgyba, paldominis taikymas ir kai kurie kiti dalykai. Taip, tai yra mūsų spragos, jeigu norime. Uh, užpildyti, išpildyti savo e, ambicijas, nes mes Kalbame apie humanitarinę pagalbą, apie kai kurias kitus dalykus, kur mes turime rimtų ambicijų. Ir, ir mes norime, kad kariškiai galėtų veikti kaip karinis instrumentas jungtiniuose e, veiksmuose, jungtinėse operacijose. Tai be abejo, šios aspektus reikia stiprinti. Tam e, reikia galbūt kartais ir e, karinio įsikišimo būtent jėga išskiriant kovojančias grupuotės viename kitame regione. Taigi man tos pamokos, kuris išmoko NATO, yra be abejo ir man aktualios pamokos. Tai yra mums aktuali tema, kadangi e, norėdami būti pajėgus įgyventi ES ambicijas, mes turime turėti e, gebėjimus ir pajėgumus e, vykdyti sudėtingas karinės operacijas. Gal ir netokio masto kaip NATO, bet vis dėlto jų reikia. Ir metas dabar iš tikrųjų yra labai nepalankus. Aš skaičiau tą skaitą, kur buvo kalbama, kad reikėtų didinti kai kurios biudžetus, pavyzdžiui, biudžetą tyrimams ir technologijoms, tačiau realybė yra ta, kad visos biudžeto eilutės, įskyrus galbūt porą, buvo apkarpytos. Ir jeigu jūs norite investuoti į naujus pajėgumus, kadangi daugeliu valstybių narių e, tai būtų nauji pajėgumai, Na, tai pinigų trūksta, kadangi e, jau ir dabar valstybės narės turėjo apkarpyti e, savo gebėjimus kai kuriuose naudingose operacijose, e, mažinti savo pajėgumus. Ir dabar jūs turėtumėte pareikalauti, kad jos dar labiau apkarpytų šiuos savo pajėgumus, nukreipdami lėšas nesamiems gebėjimams, nesamams pajėgumams kurti. Na, mano požiūrė, tai galbūt reikalinga, tačiau visuomet, kada iškelti tokį klausimą, kad kažkur reikėtų apkarpyti biudžetą, be abejo, sudaryti stiprių pasipriešinimų. Dėl to e, iš tikrųjų pradėti tokius e, bendrus aukštųjų technologijų projek projektus yra labai sunku. Mano akimis vertinant, tai net nėra e, politinės valios tokia, o greičiau tiesiog praktinio gyvenimo mm, nesklandumai. Iš tikrųjų, mums liko tik dvi minutės e, iki posėdžio pabaigos. E, Kalbant apie kovinės grupės, e, galima būtų grįžti prie Suomijos e, pavyzdžio. Tai geras pavyzdys, kada jinai norėjo panaudoti kovinę grupę scenarijų, kur tokia kovinė grupė iš tikrųjų galėtų būti gera priemonė. Tai buvo Čadas. Ir vyko viešos diskusijos, tačiau nors jei nors viena valstybė narė atsisako panaudoti kovinės grupės, tai ta pati Suomija taip pat negali panaudoti savo pajėgumų ir e, net jeigu Suomija buvo linkusi pasiūsti kovindalinį, šiuo atveju mes tiesiog negalėjome to padaryti. Ir galėčiau pateikti Jums daug įvairių pavyzdžių, net ir per mano e, e, e jų e, mes, e, tai yra e, štabo e, vadovo e, karjerą, kuri trunka pusantrų metų, buvo ne vienas atvejis, kada iš tikrųjų įvairiuose scenariuose kovinės grupės galėjo būti labai naudingos. E, pavyzdžiui, kad ir apsaugant tam tikrą zoną, iš kurios reikia evakuoti žmonės arba suteikti humanitarnę pagalbą, jeigu reikia tam tikros uh, vadovybės kontrolės gyvėjimo ar panašiai, inžinierinių sprendimų. Taigi iš tikrųjų kovinės grupės būtų labai geri įrankiai ir aš tik tai galiu tikėtis, kad e, galų gale mes pasieksime bendrą sutarimą, be kita ko, taip pat e, sustiprinti ir finansinį mechanizmą. Ne visada iš tikrųjų vien tik tai finansai mus riboja, tačiau mano patirtis yra ta, kad dažnai bent jau uh, E, e, būtent šis argumentas panaudojamas, kada viena ar kita valstybė narė nenori panaudoti šių grupių. Kągi noriu padėkoti Jums, e, generolė, už Jūsų pasisakymą, už atvykimą. Gal dabar ambasadoris dar keli žodžius. Euh, Ačiū pirminkė, labai trumpai mm, Atalanta. Ketvirtosios kartos. Taip, problema, tai yra problema Atalantai, dar didesnė problema Bosnijai Kosovo policijos e, padaliniams taip pat turime pakankamai rimtų problemų Kosovo. Atalanta, ketvirtoji karta. Mums reikia minimalaus skaičiaus laivų ir e, sekimo lėktuvų. Problema sausio, vasario, kovo mėnesio pradžiai turime problemą, taip pat liepą rūpiučiui turime problemų. Kitiems laikotarpiams viskas gerai. Dar vienas elementas gal tai, kad tai, tai tik tai minimumas. Tai, kad turėjome problemų, įkvėpė ir naujų minčių. Glaudžiau dirbame su partneriais, kinai perima kai kurias eskorto funkcijas, rusai pasakė, kad yra iš principo sutik, linkę suteikti tankerį ir lėktuvą indai, irgi pasirengė dirbti kartu ir gruodžiui, gruodį pasiūlė atlikti tam tikras irgi funkcijas lydėjimo kontekste. Toliau reikia išmintingiau panaugoti savo pajėgumus ir mes daugiau e, naudojame laivų apsaugos, detachment komandas, tai labai uh, efektyvu kovoje su piratavimu, būtent vessel detachment. Uh, naudojame ir Afrikos sąjungos paprašėme uh, to paties, mes apmokysime juos uh, amisom kontekste mes ir, ir naudosime juos. Taigi ieškome ir naujų darbo metodų, kad pagerėtų viskas. Ačiū ambasadoriau, ačiū generolė kai operacijų centras jau toliau veiks, mes dar sugrįšime prie jo darbo, žiūrėsime, ar viskas sėkmingai vyksta Somalio pusustalė. Mes tikimės, visos trys operacijos bus puikiai koordinuojamos. Ačiū Jums labai už ateimą į posėdį. O toliau tęsime darbą 15 val. Bus bendras posėdis su užsienio reikalų komitetu, vyks Romos klausimai, tai yra specialusis įgaliotinis Somalio pusustalė ir um, tai bus už uždaras posėdis, kuris e, vyks